būtume pasirengę apginti savo piliečius nuo ateities grėsmių sveikatos srityje. Dėkoju komisariai. Baigsime šio darbo tvarkės punkto nagrinėjimą. Balsuosime dėl rezoliucijos projekto rytoj vidurdienį. Na, o dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Edita Estrela pranešimas - sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas. Suteiksiu žodį pranešėjai. Keturios minutės. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti ir nuomonių rengėjams iš uh, bendros rinkos ir kitų komitetų, tikrai jų indėlis buvo labai svarbus. Neligybė e, ir skirtumai sveikatos priežiūros e, sistemose skiriasi tarp šalių, tarp regionų, visą tai susijęs su ekonominiam, socialiniam sąlygom ir gali pablogėti dėl tam tikrų veiksnių, dėl, pavyzdžiui, kultūrinių veiksnių tam tikrų, lyties, lyčių principo taikymo Aš kalbu ne tik apie prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, bet kalbu ir apie kitus dalykus, tokius kaip gyvenimo sąlygos, išsilavinimas, profesija, pajamos ir gyvensena. Aišku, buvo padaryta pažanga, tačiau ir toliau padėtis 27 valstybėse narėse skiriasi. Eurostat duomenimis 2007 metais gyvenimo trukmė skiriasi 14,2 metais tarp valstybių narių. E, tokie skaičiai yra vyrams, na, o tarp moterų skirtumas buvo 8,3 metai. Gyvenimo trukmė yra susijusi su skurdu ir su gyvenimo sąlygomis. Ir kai tai susijungia su kitais veiksniais, e, pavyzdžiui, vaikystė, negale, priklausimas mažumos grupėms ir taip toliau, rizika sveikatai dar padidėja. Tokie skirtumai, e, ta neligybė gali prasidėti jau vaikystėje, tęstis visą gyvenimą, taip pat ir senatvėje pasireikšti, taip pat gali būti perdodama iš kartos į kartą, todėl labai svarbu rasti sprendimą e, Krizės metu dar labiau išriškėjo skirtumai tarp valstybių narių, e, nes krizė tikrai įtakojo sveikatos priežiūros sistemas vairiose valstybėse narėse tiek pasiūlos, tiek paklausos pusėje. Ir pasiūlos požiūrių dėl ekonomikos ir finansų krizės sumažė visuomenės sveikatai ir sveikatos bei ilgalaikės priežiūros paslaugoms teikiamas finansavimas. Krizė taip pat parodė, kad e, žmonių godumui nėra ribų ir kad e, sunkio, sunkioj situacijoje skirtumas tarp įvairių grupių dar labiau išriškėja. E, kita vertus, krizę galima būtų pasinaudoti tam, kad galėtume sėkmingiau kovoti su tais skirtumais, su tą neligybę. Svarbu pasimokyti iš praeities ir svarbu išspręsti tas problemas, su kuriomis susidurėme, nes priešingų atveju neligybė tik dar labiau išriškės ir didės. E, neligybė visuomenėje reiškia nestabilumą. Kai kurios valstybės narės savo ekonomikos atgaivinimo planuose numatė priemonės ir neligybei sveikatos sektorė šalinti, jos taip pat ketina investuoti į infrastruktūrą, reorganizuoti savo sveikatos priežiūros sistemas. Labai svarbu mažinti tokią neligybę ir tai turi tapti prioritetu įvairiausiais politikos lygmenimis. Tad sveikinu komisijos pateiktą pasiūlymą šioje srityje, tačiau norėčiau vis dėlto atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus aspektus į tam tikrus klausimus, kurie dar neišspręsti, ypač tuos klausimus, kurie yra susiję su skurde gyvenančių žmonių poreikiais, taip pat su uh, migrantų grupėmis, nelegalių migrantų, uh, etninių mažumų poreikiais, taip pat skurde gyvenančių vaikų bei pagyvenusios asmenų poreikiais. Uh, jiems reikėtų specialių priemonių. Taip pat reikėtų specialių priemonių skirtų uh, spręsti problemas sveikatos priežiūros srityje, taip pat priemonių, kurios būtų skirtos investicijų skatinimui, ypač į tas sritis, kurios yra skirtos vaikams, uh, besilaukiančių moterų priežiūrai. Manau, kad lėšų galima būtų gauti ir struktūrinių uh, fondų, taip pat galima būtų renkti specialius projektus, kurie būtų skirti kovoti su neligybės veikatos sektorija. Turime kurti sažiningesnę ateitį ES piliečiams. Dėkoju. Devini parlamento nariai yra užsirašę pasisakymams, taikysime jiem tą pačią taisyklę kaip ir anksčiau kalbėjusiems. Manau, kad toks jūsų aktyvumas yra susijęs su tarptautinė mot moterų diena, nes vėlgi matau, kad pasisakyti norės beveik vien moteris. Ir priminsiu, kad kalbėtojams skiriama tik po vieną minutę. Pone Roitova. Dėkoju, pirmininkė, ponios ir ponai. Praeitie aktyviai stengiamės remti novatorišką mediciną, todėl šį pranešimą sveikinu, nes jis susitelkė ties labiausiai pažeidžiamomis gyventojų grupėmis ir kalba apie jų prieigą prie sveikatos apsaugos. Tačiau pasigendu subsidiarumo principo akcentavimo. Taip pat norėčiau paprieštarauti 25 punktui, nes ten kalbama apie abortus. 26, 29, 53 punktai man taip pat kelia nerimo. Mano manimu, būtent e, bendra gyvenimo kokybė ir atskirų valstybių narių vystimosi tempai e, turi daugiau įtakos žmonių sveikatai, negu kad kai kurie veiksniai paminėti pranešime. Aktuala krizė ekonomika ir financiara. Pone Tikau. Dėkuoju, pirminkė. Dabartinė ekonominė ir finansų krizė smarkiai paveikė sveikatos apsaugos sektorių. Kai kurios valstybės narės nusprendė uždaryti ligoninės mažesniuose miestuose arba e, kuriuose gydosi nedaug pacientų. Kaimo vietovėse, nutolusiuose nuo centrų vietovėse žmonės priversti keliauti gana toli, kad galėtų pasinaudoti specializuotomis sveikatos paslaugomis. Taigi mes matome, kad skirtumai yra ir valstybėse narėse, ir tarp jų. Ir ši situacija kelia grėsmę naujų gydimo metodų platesniam taikymui. Neligybė Europos sveikatos apsaugos sistemoje verčia medicinos darbuotojus migruoti iš vienos valstybės narės į kitą, kad tinkamai atliktų savo pareigas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje ponę Figureido. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiuo metu, e, kai e, vykdoma taupimo politika, kai e, valstybės išlaidos labai dažnai apkarpamas sveikatos srityje. Mes matome problemų sveikatos apsaugos srityje. E, kova su biudžeto deficitu taip pat didina ir sergančiųjų skaičių. <clears throat> Mes uh, matome, kad e, nepasiturinčiai gyvenantys žmonės yra priversti išleisti daugiau siekdami sveikatos paslaugų. Todėl, e, ponė komisijos narė, e, neužtenka vien tik žodžių. Pirmininkas nutraukė ponę Figureido. Pone Zaborska, ne. Pirmininkas pasitaiso, ponė Sinkler. Pirma. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikatos apsauga turėtų pirmiausia rūpėti kiekvienai valstybei nariai, bet šis parlamentas e, kuria įstatymus visai ES, bet pats pavyzdžio nerodo. Galbūt skaitėte London Times, kur kalbama apie E, išmokas sveikatos apsaugai, kurios skiriamos Europos parlamento nariams. Matome, kad e, parlamentarai savo pereitais metais pasididino išlaidą šioje srityje 36 procentais. E, šią savaitę kalbame apie moterų neligybę E, Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, moteris besiginanti nuo nevaisingumo gali tai padaryti tik tai vieną ciklą. Tuo tarpu Europos parlamentarai turi geresnės galimybės. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Žodis poniai Zaborskai. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Kiekvienas žmogus yra unikalus mūsų gebėjimai skirtingi, gyvenimo būdas skirtingas ir tam tikra neligybė yra natūrali ir ji kartais netgi skatina ekonomiką. Bandymas m, mm, užtikrinti lygybę e, sveikatos priežiūros srityje taip pat gali būti subjektivus dalykas. Vis dėlto nepamirškime, kad ne visi žmonės yra vienodi. E, taip pat reikėtų nepamiršti, kad gydytojai e, duoda Hipokrato priesaiką, tad jie iš esmės turėtų vienodai gydyti visus. Nežinau, e, ar dokumente taip pat norima tarp eilučių pasakyti, kad teisė į abortus taip pat turi būti numatyta visiems. Aš nesutikčiau, kad tai būtų finansuojama iš valstybės lėšų. Dėkoju. Ponas Pirilo. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų vis dar egzistuoja neligumai sveikatos priežaros srityje, kalbant apie prieigą prie sveikatos paslaugų ir taip pat integruoto požiūrio į sveikatos priežiūrą vis dar nėra. Dažnai priežastys viso to um, susijusios su skurdu ir su mažesnėmis pajamomis reikia mažinti neligybę sveikatos priežiūros srityje. Tai turėtų būti ES prioritetas. Reikia taikyti integruotą požiūrį visose politikos srityse ir užtikrinti prieigą prie sveikatos paslaugų visiems. Per ateinančias kelias savaitės parlamentas e, kalbės dėl e, direktyvos apie profesinę e, kvalifikaciją ir čia iš tikrųjų galima būtų imtis naujo mechanizmo, kalbėtojas nutraukiamas, žodis teikiamas ponui Keliai. E, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti štai ką. Geriausias būdas kovoti su neligybė sveikatos sektorija yra užtikrinti, kad visi būtumėm sveikesni. Ir tai galima padaryti, tačiau ir parlamentas turėtų parengti deklaraciją, kurios tikslas būtų skatinti visus žmonės gyventi aktyviau, e, daugiau sportuoti ir būti sveikesniais. Turėtume parengti tokį dokumentą. Kitas dalykas. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad e, mano šalis turi aiškę poziciją šiais klausimais. Turime E, visuotinį sveikatos draudimą ir iš esmės e, principas yra toks, kad pinigai arba skiriamos lėšos eina paskui pacientą ir tai, kokias paslaugas jis gauna, visiškai nepriklauso nuo to žmogaus statuso, nuo jo gyvenimo būdo. Visi turi vienodas sąlygas į gydimą. Ačiū. Dėkoju, ponas Keli. Pone Karenbach. Herr Präsident, Pone komisijos narė, pone pirmininkė, kalbame apie sveikatos priežiūros skirtumų mažinimą šiandien. Aš manau, pernelik ambicinga taip sakyti. Šiandieninė situacija tokia, jog reikia baimintis to, kad ES lygių, ko gero, pernelik prisidedame smarkiai prie e, tų skirtumų didinimo per ateinančius metus ar dešimtmečius. Nes mes kalbame ne tiek tiesiogiai apie žingsnius sveikatos apsaugos priežiūroje, bet apie tai, kur apsunkiname prieigą prie švietimo, prie sveikatos paslaugų. Būtent reikia kreipti dėmesį į tai. Žinome, kad skurdas e, susijęs su. yra viena iš prastesnės e, sveikatos priežasčių. Taigi reikia ir biudžetą konsoliduoti šiuo atžvilgiu. Investicijos, kurios nepadaromos šiandien nei sveikatos paslaugos, paslaugų išvietimo srity mums vėliau kainuoja. La palabra, la Ačiū. Dabar ponė Antonescu. Inegalitățile în sănătate reprezintă o provocare. Ačiū, pirmininkė. Neligybė sveikatos sektorija yra vienas iš didžiausių iššūkių, kalbant apie sanglaudą, apie žmogaus teisės, vertybės Ir todėl šis klausimas turėtų būti visų ES politikos ryčių dalis. Reikėtų raginti visas šalis įtraukti sveikatos e, sektoriaus nuostatas į įvairiausias politikos rytis, tokiu būdu mažinant skirtumus ir kurant aukštus apsaugos standartus. Aš tikrai pritarčiau specialių indikatorių sistemos sukūrimui ir ta sistema padėtų palyginti padėtį įvairiose šalise bei galėtų padėti nacionaliniam institucijom įvertinti, kokia pažanga yra padaryta gerinant sveikatos priežiūros sistemas. Turime dirbti kartu, turime uh, E, mažinti skirtumus sveikatos sektoriuje ir turime parengti strateginį planavimo mechanizmą. Jis turėtų padėti užtikrinti gerų e, medikų įdarbinimą ir geriausias sąlygas jiems. Dėkoju, ponas Luhan. Dėkoju, pirmininkė. E, Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad rūkimas ir alkoholio vartojimas nulems 75 procentus ankstyvų mirčių iki 2020 metų. E, padėties įvertinimas rodo, kad mes nevienodai galime naudotis prieiga prie elementarių sveikatos paslaugų. Tai yra nesažininga, bet to galima būtų išvengti. 2007-2013 metų finansinėje perspektyvoje sveikato apsauga prioritetų sąraše yra dešimtoje vietoje. O kai kalbame apie strategiją 2020, mes privalome nustatyti tam tikrus rodiklius, e, kurie leistų išvengti diskriminavimo dėl amžiaus. Pirmininkas, dėkoju. Dabar diskusiją baigsime išklausydami komisijos narės Damanakį, kuris sureaguos į pastabas padarytas per diskusijas. Dėkui pirmininkė komisija, dėkinga parlamentui už paramą mūsų veiksmams, siekiant kovoti su neligybės veikatos rytyje ir dėkoju už rekomendacijas šiuo klausimu. Noriu ypatingai padėkoti pranešėjai, poniai Estrela už jos nuoširdų darbą šioje srityje. <clears throat> Skirtumai tarp šalių, regionų, tarp turtingesnių ir nepasiturinčių, e, tarp įvairių mažumų e, stebimi įvairiose valstybėse narėse ir kai kuriais atvejais tie skirtumai didėja. Čia noriu kalbėti nuoširdžiai. Matome ekonominės krizės visas pasiekmes, pasiekmes žmonių sveikatai ir sveikatos paslaugoms. Mes matome, ką atnešė nedarbas ir siekis kovoti su biudžeto deficitu. Taigi ta neligybė dėl to tik padidėjo. E, tokių neligumų pašalinimas yra labai svarbus tame tarpe ir ekonomikos atsigavimui Tai yra didelis iššūkis ir reikalauja veiksmų įvairiose politinėse srityse ir kelia uždavinių visoms vyriausybėms. Jūs akcentuojate, kad būtina pagerinti prieigą prie preventyvinės ir medicinos paslaugų sistemos akcentuoja naujų technologijų, tokių kaip telemedicina, panaudojimą siekiant tuos skirtumus pašalinti. Komisija visiškai pritarė jūsų susirūpinimui. Jūs taip pat akcentuojate lyčių neligybę kaip svarbų elementą, kuris prisideda prie socialinės neligybės. Visiškai asmeniškai su jumis čia sutinku taip pat. Taigi komisija energingai įgyvendina savo veiksmų e, planą, siekdama panaikinti neligybę sveikatos srityje. Ji tai daro įvairiose valst... E, politikos srityse ir bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Kad tokia partnerystė tikrai veiktų, valstybės narės dabar pradeda bendrus veiksmus sveikatos srities neligybės srityje tie veiksmai apima neligybės įvertinimą, regioninių tinklų kūrimą ir kitas iniciatyvas. Mes pradame darbą e, visuomenės sveikatos srityje, pavyzdžiui, e, tabako kontrolės srityje ir taip pat inicijuodami veiksmus kovojant su per ankstyvų senėjimu. Bet čia reikia atsižvelgti taip pat į užimtumo, e, mokslo tyrimų, žemės ūkio politiką. Žinoma, rezultatų per vieną dieną nepasieksime, kad e, pasiektume sėkmės užtruks e, keli metai, bet e, mes iš tikrųjų turime pasiekti rezultatų, kad visi europiečiai turėtų galėti galimybę gyventi sveikai. Dėkoju komisarai, baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsuosime rytoj, vidurdienį. Na, o dabar pereikime prie kito